yra nukreipiamas į Teisės reikalų komitetą svarstyti. Na, o dabar tarybos ir komisijos pareiškimas dėl 2012 metų Albanijos pažangos ataskaitos. Tarybos vardu dabar pasisakys užsienio reikalų ministrė ponia Kozakų. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Džiaugiuosi galimybę dalyvauti šioje diskusijoje e, šį vakarą. Albanija yra svarbi šalis regione. Mes plačiai bendradarbiavame su Albanija įvairiausiose srityse ir kontaktuojam ir vedame politinį dialogą. Mūsų santykiai įgauna daugiau svarbos, o tai atspindi, e, atspindi žymesnį ir didėjantį Albanijos vaidmenį regione. Mes ypač e, dalyvavome regioninėse partnerystėse, regioninė bendravimo taryboje ir pietų ir rytų e, bendravimo procese. Be to, Albanija pirmininkavo ministrų tarybai Europos taryboje, taryboje 2012 metais. Noriu padėkoti parlamentui už vertingą indėlį į šią diskusiją Ypač norėčiau padėkoti pranešėjui e, Nikolajusui Huntisui už vertingą darbą. Man atrodo, kad yra geras pagrindas, dėl ko gali sutarti taryba ir parlamentas. Vakar patvirtintose išvadose taryba džiaugiasi Albanijos pasiektą pažangą įgyvendina 12 svarbiausių prioritetų, kurie buvo išdėstyti komisijos nuomonėje pateiktoje 2010 metais. Dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos pagerėjo smarkiai, o tai atveria kelią pažangai, kurios reikia siekiant įgyvendinti politinius narystės ES kriterijus. Albanija vykdo keturis iš visų prioritetų ir e, netrukus gyvendins dar du. Tai apima parlamento veikimo sritis, e, rinkimų reformą ir viešąją administraciją, e, jos reformą. Pažangos taip pat pasiekta ir kitose srityse, kurios tebėra prioritetais. Pavyzdžiui, imunitetų panaikinimo aukšto lygio pareigūnams ar teisėjams ir E, baudžiamo nusikaltelių turto arešto srityje. Taryba atkreipė e, dėmesį komisijos rekomendaciją suteikti šalies kandidatės statusą užbaigus įgyvendinti svarbiausias priemonės e, teisės saugos ir viešosios administracijos reformose. Ir peržiūrėjus parlamento darbo tvarkos taisyklės, siekiant nuspręsti, ar suteikti kandidatę statusą Komisija turėtų parengti ataskaitą, kai tik tai bus pasiekta reikiama pažanga, taip pat atsižvelgdama ir į kitus Albanijos veiksmus, kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Yra ir kitų sričių, kur reikia Albanijai dėti daugiau pastangų. Tai yra įstatymų viršenybė, teismų nepriklausomumas, e, veiksmingumas, atskaitomybė ir mažumų apsauga. Visą tai yra labai svarbus reikalavimai šaliai e, žengiant Europos link. Pone pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, leiskite baigti paminint kitų metų parlamento rinkimus. Žinome, kad rinkimai Albanijoje dažnai būdavo sutrūkumais. Sėkmingi uh, rinkimai kitų metų birželio mėnesį iš esmės pademonstruotų visų Albanijos politinių partijų įsipareigojimus vykdyti rinkimų reformas. Tai būtų rimtas šalies demokratinės sistemos ir institucijų išbandymas. Tvarus e, politinis dialogas ir tolesnės pastangos visose sritise, kuriams taikomi prioritetai, išlieka labai svarbus e, reformų procesui. Ir Albanijos pažangai, artėjant prie ES. Ačiū, ponia pirmininkė. Grazie, ministro. La parola. Ačiū, ponia ministrė. Dabar noriu steikti žodį komisijos nariui Fiulė. President. Dėkui, ponia pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ministrė. Noriu padėkoti parlamentui ir ypač pranešėjui, ponui e, Kuntis, už puikų pranešimą apie Albaniją. Aš sveikinu uh, E, šį e, pranešimą, kuriame yra sveikinamas e, Albanijos siekis tapti Europos dalimi. Mes manome, kad tai yra labai svarbi varomoji jėga įgyvenant reformas ir visų partijų politinį bendradarbiavimą. Šis pranešimas iš esmės tenkina, atitinka Europos komisijos pateiktas rekomendacijas ir vertinimus numatytus plėtros kontekste ir iš, dalies atspi, ir iš esmės atspindi Albanijos pasiektus e, veiksmus ir gyvenintas reformas visose srityse pagal 12 pagrindinių prioritetų išvardintų Europos komisijos 2010 metų nuomonėje apie Albanijos sieki tapti ES nare. Norėčiau dabar kreiptis, pereiti į 2012 metų Europos komisijos pažangos ataskaitą apie Albaniją. Šių metų ataskaita atspindi naujovišką padėtį valstybėje. Iš esmės jis susidarė dėl to, kad 2011 metų politinis susitarimas tarp vyriausybės ir opozicijos buvo įgyvendintas. Šis susitarimas pažymėjo politinės stagnacijos pabaigą ir parengė dirbą E, stipresniam e, partiniam bendradarbiavimui, skirtingų partijų bendradarbiavimui. Dėl to visai lė reformų e, tapo įmanomas svarbiausiose ES srityse. Atsižvelgdami į tą pažangą, Europos komisijos pareigūnai nusprendė suteikti e, kandidatės statusą Albanijai su sąlyga, kad bus užbaigtos pagrindinės priemonės įgyvendinti teismų ir valstybės administravimo srityje. Taip pat bus užbaigtos E, procedūrinės parlamento procedūrų taisyklių peržiūros. Mes e, labai aiškiai pasakėme, ko e, Albanija turi siekti, eidama link Europos integracijos. Deja, valstybės politiniai lyderiai ne visuomet nuosekliai ES integraciją traktuoja kaip savo politinės darbo tvarkės prioritetą. Ir ne visuomet norėdavo uh, E, siekti būtinų politinių kompromisų. Tai yra e, būtina, kad visos partijos paremtų pagrindinės reformas. Vis dar nėra sukurtos būtiniausios sąlygos, todėl toliau turime skadinti Albanijos vyriausybę, e, politikus ir opoziciją, kad jie sutelktų dėmesį Europos integracijos procesą. Aš e, išvardinau daug e, artimiausios ateities priemonių, bet jos laukia, Albanijos laukia rimti iššūkiai, ypač teisės viršenybės įtvirtinime. Ir Europos e, komisija kalba apie tai savo poziciją dėl plėtros. Reformų procesas, atsakomybė už tą reformų procesą turi būti aiškiai apibriešta. Albanija turi pasinaudoti tuo, kas jau yra pasiekta. Ji turi sustiprinti ir išlaikyti politinį dialogą. Tai būtina, kad Albanija toliau e, įgyvendintų įsipareigojimus reformoms. Be to, Albanija turės labiau įrodyti, pademonstruoti konkrečiais pavyzdžiais, kad ji kovoja su korupcija, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu. Parlamento rinkimų sėkmingas organizavimas 2013 m. birželio mėnesį bus būtinas elementas, kad Albanija galėtų eiti link ES integracijos. Mes e, vienodai mastome apie tai, kaip e, turi būti užtikrinti geri kaimininiai santykiai e, tarp Albanijos ir jos kaimynų. Tai yra būtina Europos integracijos procesui. Turime duoti labai tvirtą signalą, kuriuo paskatintume Albaniją uh, toliau tęsti e, konstruktyvę poziciją regione ir e, politiniai lyderiai turi akcentuoti aiškius e, bendradarbiavimo ir gerų kaimininių santykių signalus. Baigdamas aš norėčiau Jums, gerbiam parlamentarai, padėkoti už nuolatinę paramą šiam mm, procesui. E, tai jūsų parama yra būtina plėtrai ir Albanijos siekiams realizuotis. Ačiū. Grazie, ora la Dėkojame dabar. Suteiksime žodį politinių frakcijų kalbėtojams. Pradėsime, atsiprašau, pirmininkė, nutraukėme ir pradėsime nuo pono Huntis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Europos parlamento pranešimas dėl Albanijos pažangos ataskaitos parengė yra svarstomas tuo pačiu metu kaip ir tarybos sprendimas, kaip ir minėjo ministrė. Tačiau manau, kad ir parlamento sprendimas turės savo reikšmę komitetuose. Frakcijos jam pritarė, už tai norėčiau padėkoti kolegoms ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad padėjo šį procesą taip sėkmingai užbaigti. Procesas susijęs su Albanijos pažanga ir matome, kad Albanijos įstojimas į Europos Sąjungą yra Albanijos tautos valia, kurią mes turime gerbti. Turime sukurti paskatas, spręsti naujas problemas, tam, kad galėtume kovoti su demokrati, prieš demokratijos pažeidimus ir korupciją. Elena. Tai, tai yra aktualu Albanijos visuomenė, Albanijos žmonėms. Be abejo, ataskaitoje nurodomas specifinės problemos. Tačiau norėčiau apsistoti prie paskutinių komentarų, kuris pateikė Albanijos premjeras Jie buvo išsakyti jau po to, kai buvo patvirtinta mūsų komiteto FET rezoliucija. Deja, deja, šie pareiškimai šiek tiek pablogino tą gerą atmosferą regione. Tokių pareiškimų su nacionalistinėmis gaidelėmis ateityje tai tikrai reikėtų vengti, jie nebuvo nieko pagristi. Ypatingai, kai kalbam apie tokį karštą regioną kaip Balkanai kolegos Europos parlamente, kitos Europos institucijose turėtų griežtai pasisakyti prieš tokius provokuojančius nacionalistinius pareiškimus, tam, kad e, nebūtų, išprovokuoti, nebūtų išprovokuotas santykių pablogėjimas tarp Albanijos ir kitų kaiminių valstybių, taip pat norint užtikrinti stabilumą ir saugumą regione. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kukan, EPP e frakcijos vardu. E, norime pasveikinti pranešėją, taip pat sveikinimai Albanams už jų pasiekimus. Dar mes norėtume be abejo juos paraginti, neatsipūsti, o tęsti darbą. Komisija Albanijai pasiuntė savo paskutinėje pažangos ataskaitoje stiprų ir aišku signalą Albanijai E, rekomenduodame suteikti Albanijai valstybės kandidatės statusą, jeigu bus išpildytos trys likusios sąlygos. Mes manome, kad tai turėtų būti puikus variklis, skatinantis Europos tolės, e, Albanijos tolesnę pažangą, siekiant integracijos į Europos Sąjungą. Na ir tam esama kelių priežasčių. Visų pirma, ES e, darbo tvarkė neturėtų skaldyti politiko Albanijoje ir tai neturėtų tapti kažkokiu vidaus politikos e, žaisliuku. E, Europinė politika turėtų būti vienijanti politika. Mes vertiname iki šiol padarytas e, pastangas, bet vertėtų paminėti taip pat ir tai, kad politinis dialogas, politinis bendradarbiavimas dėl Europinės darbotvarkės negali būti pasirenkamas selektyviai, o turi aiškiai būti įtvirtinti visoje sistemoje. Esama tam tikrų nuogastavimų šioje srityje. Be to, ES labai aiškiai pasisakė, kokiu lūkesčiu turi Albanijos e, adresu. Ir mes labai tikimės, kad procese tolesnės žingsniuose šitas pasitikėjimas bus e, pateisintas. E, mes rodome pasitikėjimą, bet jis turi būti pagristas aiškiamis sąlygomis. Na ir galų gale Albanija netolimo ateityje turi mm, puikių perspektyvų prieartėti dar labiau prie ES e, po tokio padrasinančio pranešimo. Tačiau labai svarbus patikrinimas laukia prieš akį. E, e, ateinantis rinkimai kaip tik tai turėtų labai aiškiai parodyti, kiek politikai ir valstybės mechanizmai yra jau susijęti su demokratinėmis vertybėmis. Grazie per il gruppo. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu, ponas Rūčiakas, dvi minutės. Pone pirmininkė, ministrė, komisijos nariai, mėly kolegos, mano frakcija socialdemokratai visapusiškai remia būsimą Albanijos įstojimą į ES. Šiandieną mes kalbame apie pažangos ataskaitą. Albanija pas, per pastarosius 12 mėnesių pasiekė milžiniškos pastangos milžiniškos pažangos, ta pažanga yra grindžiama bendradarbiavimu tarp pagrindinių politinių pajėgų Al Albanijoje. Be to bendradarbiavimo tarp vyriausybės ir opozicijos ta pažanga nebūtų buvusi įmanoma. Taigi aš norėčiau kreiptis į bičiulius Albanus ir vyriausybėje ir opozicijoje su prašymu ir toliau eiti šiuo keliu, nes be tokio bendradarbiavimo nebus įmanoma pasiekti tolesnės pažangos tose srityse, kurios buvo minimos ir ministrės, ir komisijos nario. Kitais metais ypatingai svarbu, svarbus bus rinkimai, ne tiek patys rinkimų rezultatai, bet rinkiminis procesas, priešrinkiminis etapas ir situacija po rinkimų. Per pastarosius rinkimus, nacionalinius, parlamentinius ir regioninius, matėme nemažai problemų. Labai svarbu, kad šį kartą, 13 metų birželį, rinkiminis procesas būtų sklandesnis. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną klausimą, tai yra regioninis bendradarbiavimas. Likščioliai Albanija vaidino labai pozityvų, konstruktyvų vaidmenį, kalbant apie patį regioną, kalbant apie Kosovą, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Kaip minėjo mūsų pranešėjas ponas Huntis, dėja girdėjome neramumų Tiranoje, ir matome polinkių nacionalistinę politiką. Mes manome, kad nei Albanijai, nei visam regionui tai nėra paranku. Taigi norėtumėme paraginti abi jėgas ir valdžioje, ir opozicijoje susilaikyti nuo, tokių, nuo tokios retorikos. Albanija yra ypatingai reikšminga valstybė mums, labai svarbi, kaip jau sakiau, likščioliai šalis vaidino labai konstruktyvų vaidmenį ir tikimės, kad taip bus ir ateityje. Kitaip tariant, tikimės, kad bus žengiama ES stojimo linkme. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis poniai Kornelisen. Pusantros minutės. Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Albaniją, vienas didžiausia, didžiausių rūpešių yra politinis klimatas. Tai, kad trūksta noro bendradarbiauti įvairioms svarbiausioms partijoms. Panašu, kad pasaraisiais metais situacija pagerėjo ir kurį laiką parlamentas dirbo sklandžiai. Tačiau dabar nesu tokia įsitikinusi. Lapkričio mėnesį trys teisės aktai nebuvo priimti parlamente dėl to, kad vyko politinės kovos. Kodėl tokie dalykai vyksta? Ministras pirmininkas paskelbė, kad visi etniniai albanai gali gauti Alban, Albanijos pasus. Tačiau puikiai įsivaizduojame, ką tai sukels regione. Jis jau ilgai dirba politikų ir turi suvokti, ką tai sukels, kodėl jis taip elgesi. Mūsų parlamentinės delegacijos posėdis, kuris buvo planuojamas praeitą savaitę buvo atšauktas paskutinę minutę, aš jau buvau pasiruošusi, susikrovusi lagaminą ir tikėjausi konstruktyvaus bendradarbiavimo su koalicija ir opozicija, tačiau akivaizdu, jie nebuvo pasirengę bendradarbiauti. Kodėl? Na ir visa tai vyksta prieš labai svarbų tarybos posėdį. Tai buvo tokios na, bendros pastangos sunaikinti Albanijos galimybės gauti šalies kandidatės statusą. Tai kodėl taip daroma. Man atrodo, kad kitų metų rinkimų kampanija jau prasidėjo labai anksti. Nepaisant to, kas reikalinga valstybei, net kaip endėmėsio į Europinę darbo tvarkę. Aš labai norėčiau Albanijos žmonėms suteikti šalies kandidatės statusą, tačiau bijau, kad jų išrinkti politikai vėlgi pasimėtė tose vidinėse kovose ir dėja tapti šalimi kandidatė uh, nebus įmanoma, kol nebus sutvarkyti prioritetai. Taigi, ponia Baryša, ponia Rama, labai prašau, jūsų žmonių vardan, labui, prašau, elkitės kitaip. Ačiū. Dabar pasisakys kiti nariai. Pradėsime nuo kolegės Jonako pusantros minutės. Ačiū. Norėčiau paremti Albanijos pastangas tapti ES nare. Noriu pasveikinti pranešėją Hontis už labai tikslų pranešimą. Panašu, kad taryba nuspręs, jog Albanijai negalima sukei, suteikti kandidatės statusą, todėl kad šalis netitinka numatytų kriterijų. Tačiau um, tokio statuso suteikimas galėtų tapti stimulu, kad šalyje būtų geriau suprantami tokie dalykai kaip kova prieš pinigų plovimą, sukčiavimą ar organizuotą nusikalstamumą. Žmogaus teisės taip pat kelia nerimą, E, taip pat e, nuosavybės e, klausimai, jo labiau, kad šalyje yra ir mažumų. Kai ministras pirmininkas norėjo švęsti šimtą į šalies kūrimo jubiliejų, jis kalbėjo apie penkias Albanijos mažumas E, kurios gyvena ir kitose šalyse. O mm, šiandien jis tą temą taip paskaluoja, kad problemas tampa dar e, sudėtingesnės. Šioje, tai yra mūsų šalyje, ES dirba e, ekonominiai migrantai iš Albanijos, kurie siunčia savo uždarbį į Albaniją. Mes turime kalbėti apie tai, kad netolerancija nėra tinkamas požiūris e, bandant įsilieti į ES šalių šeimą. Na, manau, kad taryba turėtų siūsti apsvarstytą e, signalą, nes priešingų atveju e, status Albanija praras dėl išorės problemų. E, kitas kalbėtas ponas Kirilovas. Pone pirmininkė, pone komisijos nary. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą kuriame atsispindi iššūkiai, kuriuos turi atremti Albanija bei didžiausias problemas. Manau, kad Albanija privalo įveikti sunkumus pakeliu į Europos Sąjungą. Mane neramina taip pat nacionalsocialistinė retorika, kuri ypač minint šalies šimtasias egzistavimo metinės yra itin garsi. Šiose iškilmėse ministras pirmininkas kalba apie valstybės tarp Skopje ir Podgoricos, pabrėždamas, kad šie miestai priklauso Albanijai. Tokie pasisakymai dar labiau kursto etninę nesantaiką. Ne Mes turime siūsti labai aiškę žinę. Tai yra, kad tokia nacionalistinė retorika nėra toleruotina. Ačiū. Kolega Posel, pusantros minutės. Pone pirmininkė, Albanai yra viena seniausių tautų Europoje. 1888 metais Berlyno kongrese buvo naujai padalinti tas Balkanų regionas ir Albanija buvo vienintelė tauta, kuri negavo valstybės statuso. 1912 metais didžiosios jėgos e, savo egoistiškai pasidalino e, šalį. Taip pat įvyko žudynės, kurias um, aprašo knygos. Serbijos e, karališkieji būrei įvykdė siaubingas žudines, genocidą. O šiemet, minint šimtasias šio įvykio metinės, mes, e, aišku, galime kalbėti apie istorinius įvykius, tačiau nebūtina jų garbinti. Bičiuliams Albanijoje pasakysiu, kad Europoje mes tikrai nenorime keisti nubriežtų sienų. Mes galbūt norime, kad tos sienos iš vis pranyktų, tačiau tam reikalingas ir mūsų pačių įnašas. Ir aišku, kai kas su vakarų siena nėra pakankamai gerai, tačiau jei mes ir toliau nesupaprastinsime vizų režimo Kosovui, jei ir toliau Albanai Serbijoje, negalės naudotis mažumų teisėmis, tai tuomet nesistebėkime, kad įvykiai pakryps neigiamą linkmę. Nes tauta yra spaudžiama. Aišku, galime kritikuoti Albaniją, tačiau Serbija, pavyzdžiui, savo konstitucijoje įtvirtino, kad ji turi tam tikrų ambicijų, tačiau ji sulaukė kandidatės statuso. Taigi reikia sukiteikti Albanijai europietiškąją perspektyvą. Mes nekeičiame sienų ir turime užtikrinti mažumų teisės visiems. E, ora. Ačiū. Dabar teiksiu žodį panui Tusas, kuris paprašė spontaniško pasisakymo. Taryba ir Europos parlamento rezoliucija bando uh, apžvelgti kriterijus, kuriais vertinam uh, Albanijos padarytą pažangą siekiant įstoti Europos Sąjungą. Tai Maastrichto, Kopenhagos kriterijai 2010 metų darbo tvarkė ir panašiai. Tačiau tai, sakyčiau, yra kapitalistinis e, siekis e, organizuoti invaziją Albaniją, eksploatuoti jos e, žmonės ir išteklius. Ir taip pat E, paskatinti, padrasinti tą e, represinį režimą, kuris e, mėgina išnaudoti darbininkus. Šiaip tai Balkanų regione jau yra gili tradicija, kad vidutinė klasė mėgina išnaudoti savo piliečius. Tokių tradicijų buvo ir ankstesniais istoriniais laikais. Iš tikrųjų, E, Albanijos e, piliečiai neturėtų verštis Europos Sąjungą, veikiau kaip tik tai turėtų atsiskirti nuo Europos Sąjungos ir galbūt bendradarbiauti tik tai vadovaujantis bendrais interesais. Un attimo komisario. Dabar žodis komisijos atstovui Fiule. Ne, panas Paso dar noriu pasisakyti. Aš pasisakau už tai, kad Albanija įstotų Europos Sąjungą ir noriu paklausti Tuso, ar jis mano, kad negalėtų patys Albanai galbūt nuspręsti, ar jie nori stoti į Europos Sąjungą ar ne. Ar šis sprendimas yra Graikijos komunistų rankose? Akivaizdu, kad Albanijos žmonės priims lemą sprendimą, jie turi teisę pasirinkti, tačiau kaip politinės partijos mes esame atsakingi už tai, kad sakytumėm savo poziciją tiek Albanijos klausimų, tiek kitų valstybių klausimų. Ir būtent dėl tų pačių prieštų mes pasakėme ir prieš Graikijos stojimą į Europos Sąjungą. Mes manome, kad ir Albanija neturėtų sekti šio pavyzdžio. La parola al komisariu Fiule. Prego. Dėkoju, dabar žodis komisijos nariui. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, esu dėkingas už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis šiandieną apie Albanijos europinės perspektyvas. Esu įsitikinęs, kad ši rezoliucija, apie kurią kalbėjote, nusinčia teisingą signalą Albanijai. Yra pripažįstamas sunkus atliktas darbas ir yra padrasinama šalis ir visos politinės partijos bei kiti suinteresuoti asmenys susitel, susitelkus siekti europinės integracijos ir reformų proceso. Kaip ir Europos parlamentas, mes taipogi Albanijos ateitį matome artimai susijęta su Europos Sąjunga. Esame pasirengę laikytis savo rekomendacijos suteikti šalies kandidatės statusą Albanijai. Tačiau Albanija turės e, pasiekti rezultatų. Mes tarybai, kuo galima greičiau, kai tik reikės, papasakosime apie pasiektą pažangą ir žiūrėsime, kiek pastangų buvo įdėta teisinės valstybės principų srityje. Su jūsų parama esu įsitikinęs, kad plėtra bus stipri, patikima politika, teisinės valstybės principai taps esminiu elementu, kas yra aktualu Albanijos žmonėms ir visoms kitoms plėtros šalims bei visai ES. Ačiū. Ačiū, pana komisijos nariai. E, dabar ministrė Kusako. Garbus parlamento nariai, ponia pirmininkė komisijos nariai. ES integracija e, gali būti kuriama dedant didelės pastangas nacionalinio lygmenio ir prisimant bendrus įsipareigojimus. Albanija turi užtikrinti stabilų ir konstruktyvų politinį dialogą. Albanijos piliečių parama ir Europos integracijos siekis yra taip pat labai svarbi, todėl kad tik tokiu būdu bus e, sukūriamas bendras pagrindas. Baigdama noriu pabrėžti, kokią didelę pažangą Albanija pasiekė per pastarosius metus. Ji parodė politinę valią ir pasiekė konkrečių rezultatų įgyvendindama reikalingas reformas. Esu įsitikinusi, kad tie aukšto lygio įsipareigojimai ir toliau bus įgyvendinami ir mes galėsime stebėti pažangą per 2013 metus. Ačiū, ponė pirmininkė. Grazie, ministro. Komuniko di aver ricevuto. Ačiū labai, ministrė. Kągi, manau, kad galime baigti diskusiją šio klausimu, o rytoj 12 val. vyks balsavimas.